Ja. Ich möchte, bitte nehmen Sie Platz. Prašau visus susėsti. Šiek tiek atsiliekame nuo tvarkaraščio. Pradėkime posėdį, balsuosime dėl metinės susidarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos. Pone Šulin yra pranešėja, norėtų jį kalbėti. Atrodo, kad ne. Prašau. Ačiū, kad suteikėt žodį. Norėčiau padėkoti visiems dalyvausiems rengiant šį pranešimą. Pranešimas yra pakankamai svarbus. Jame pateikime nuomonę apie komisijos parengtas gairias. Noriu visų paprašyti balsuoti už šį pranešimą bei už visus pakeitimus. Ačiū. Ačiū. Ponas Martučelo dar prašo žodžių. 4 perché prima non, eh, non c'era in italiano. Eh, volevo dire che siamo stati 20. Vertimą norėčiau girdėti ketvirtu kanalu. Laukėme 20 minučių prie durų šiandien, kol prasidėjo posės, nežinau, ar taip gerai daryti. Būtų kur kas geriau buvę, jeigu pirmininkė atsiprašytų parlamento narių ir ateity gal reikėtų kitaip šiek tiek dirbti nekaip atrodo, kad, reikia, kad mums reikia laukti taip ilgai už durų, nes mes turime ir kitų darbų. Kolega, esate visiškai teisus, labai dėl to apgalėstauju, tačiau dėja kitaip darbų suorganizuoti negalėjome, tačiau šiaip jau įprasta, įprastai mes pakankamai esame patikimai dirbantis. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, antrasis už prieš susilaiko pritarta, trečiasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. Elektroniniu būdu dabar balsuosime dėl visos nuomonės. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Noriu pasveikinti ir pranešėją. Vienbalsiai patvirtinta jos nuomonė. 20 balsų už, ne vienas prieš. Kitas pranešimas savo iniciatyva, kurio autoris yra kolega Sarvama apie ES finansinių interesų apsaugą žemės ūkio politikoje, žodis ponui Sarvamai. Thank you, Chair. Good morning. Ačiū, labas rytas visiems, kurie surinko svarstyti šį pranešimą. Man malonu Jums pristatyti pranešimo projektą apie ES finansų interesų apsaugą, rezultatais grindžiamos bendros žemės ūkio politikos kontrolės sistemos sukūrimas. Trumpai pristatysiu pagrindinius elementus savo projekte, tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas, klausim, kuris mano nuomonė kelia visiems surūpinimą, net ir man prieš pradedant dirbti komitete jau buvo tokio surūpinimo dėl e, to, kaip veiksmingai e, naudojami pinigai ir kaip yra kontroliuojama didžiausia, plačiausia politikos sėtis Europos Sąjungoje, tai yra žemės ūkio politika ir kaip veikia kontrolė toje politikoje. Mes žinome, kad maždaug 4 milijardai per metus yra panaudojama žemės ūkija maždaug 50 milijonų sandorių įvykdoma 58 milijonai eurų. Toks yra biudžetas žemės ūkio. Taigi mes turime mm, deramai e, sekti, kaip mm, lėšos yra naudojamos. Ir reikia E, nustatyti realias problemas, kur jos egzistuoja. Aš esu tikras, kad kontrolės paramos sistemose yra problemų ir išmokų srityje taip pat, tačiau man atrodo, kad e, mes galime padaryti daug, kad pagerintume situaciją. Apie tai aš galvojau rengdamas e, šį pranešimą. Jūs pastebėsite keletą svarbių elementų e, įsigilinę į šį pranešimo projektą. Pirmiausiai, bendro audito įvedimas. Prieš dešimt maždaug metų audito rūmai pirmą kartą apie tai kalbėjo. Ir man atrodo, kad komisija gerai e, suvokia, kokią naudą turėtų e, tokie auditai. E, kol kas neveikia dar bendra audito sistema ar viena audito sistema. Valstybės narės kartais nepanaudoja savo viso potencialo. Ir komisija mums priminė, kad e, bus daugiau lankstumo valstybių narių ligmenyje. Vienas iš dalykų, kuriuos aš miniu, yra kita medalio pusė. Mes iš reglamento žinome, kad valstybės narės yra atsakingos už tai, kad deramai atliktų patikrą ir esant reikalui padidinti patikrų skaičių, bet taip pat reikia atsižvelgti ir į kitą pusę lygiai taip pat. Tai yra galimybė sumažinti naštą ūkininkams, e, e, sumažinant kontrolės apimtis, jeigu bus e, užtikrinta statistinių duomenų patikimumas. Yra tam tikras ratas, egzistuoja daug dalykų, kurie susijęs su geresniu kontrolinės sistemos funkcionavimu. Jeigu valstybės narės užtikrins, kad informacija, kurią jos turi, kurią disponuoja, naudojama bus kaip galima veiksmingiau, tada mes sumažinsime gerokai klaidų lygį tiek tiesioginėse išmokose, tiek antrame ramstėje. Savo pranešime taip pat raginu komisiją pasižiūrėti, įsigilinti į tai, ar nereikėtų parengti pasiūlymus dėl neteisingos atskaitomybės, kurią pateikė mokėjimo agentūros. Ir kad komisija siūlo turėtų galės atimti akreditaciją, panaikinti mokėjimo agentūrų akreditaciją, esant problemams. Man regis, kad žiūrėdami tą visą ratą e, problemų, mes turėtume dirbti kartu su komisija. E, reikėtų taip pat siekti supaprastinimo, kadangi tokiu būdu būtų galima mokesčių mokėtojų pinigus panaudoti veiksmingiau e, kontroliu, ir geriau kontroliuoti žemės ūkio politiką. Kontrolė, atrodo, yra tokia pat sudėtinga kaip ir taisyklės. Tačiau mes taisyklių negalime pakeisti, e, bent jau iki tarpinės e, bendrosios žemės ūkio politikos pežiūros. Tačiau reglamentavimo pusėje yra daug dalykų, kuriuos galime padaryti ir tai yra vienas iš, apie tai kalbėti vienas iš pranešimo tikslų yra. Pranešime minima kiti gana rimti dalykai, rimtos problemos Ir taip pat e, kalbama apie tai, kaip e, paremti šalis, kurios geriau tvarkosi. Reikėtų tą dalyką paskatų sistemą įdėkti į sistemą kur kas plačiau, negu kad buvo iki šiol. Kitaip tariant, ištekliai, kuriuos investuojame į kontrolę, turi būti akcentuojami. E, ten, kur yra problemų, reikia taikyti e, veiksmingesnę, efektyvesnę kontrolę, reikia dirbti daugiau tose srityse. Ir e, reikia veikti kitaip negu tada, kai ūkininkai tvarkosi labai gerai. Elektroninės priemonės. Kitas dalykas, tai apie tai kalbu savo pranešime reikėtų jas plėtoti, elektroninės valdysenos iniciatyvos, e, kurios galėtų padėti sumažinti klaidų lygį. Neskaitysiu Jums viso savo pranešimo. Tokie buvo pagrindiniai elementai. Dėkuoju. Dėkuoju, pranešimas įdomus. E, dabar ponia Lopė Fontane. Ačiū pirmininkė ponas Savarma labai išbaigta, labai e, stiprų parengė pranešimą, nedaug ką galime papildomai pasakyti, aš sutinku su jo pranešimo mintimis. E, tik keletą dalykų norėjau paminėti. Dėl 14-15 punkto, kur kalbama apie geriausius, praščiausius valstybių narių rezultatus, galbūt reikėtų įvesti griežtus e, fiksuotus kriterijus, e, pagal kuriuos būtų galima įvertinti geriausias, praščiausias valstybės narės. E, pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse klaidų lygis gali būti labai aukštas dėl to, kad labai griežtai organizuotas yra auditas, o kitose uh, valstybėse narėse gali klaidų pasitaikyti mažiau, todėl kad nelabai veiksmingai atliekama audito kontrolė. Manau, būtų geriau, jeigu visi e, taikytų tokius pat kriterijus. Bet kokiu atveju sutinku su tuo, kad reikėtų mažinti audito kontrolę tose valstybėse narėse, kurios tvarkosi gerai, jeigu kriterijai bus apibriežti iš anksto. Bet kontrolės sumažinimas neturėtų reikšti, kad tuomet atsiras daugiau klaidų, aukštesnis klaidų lygis. Dėl elektroninės vyriausybės aš manau, kad tai yra gera iniciatyva, bet manau, kad galima dar padaryti daugiau. Trumpiant laiką, kuris skiriamas audito kontroliai. Dar vienas svarbus dalykas, kad komisija taikytų tai, kas išdėstęs 59 straipsnio antroje dalyje, tai yra kontrastinimas siekiant didesnio efektyvumo. bendrosios žemės ūkio politikos paprastinimas, biurokratijos mažinimas, tai yra svarbus dalykai. Tačiau nereikėtų tuo kvestionuoti e, per praeitą reformą pasiektų politinių sustarimų. Lopite. Kolega Jela Sender dabar kalbės. E, gracias, presidenta. Si yo felicito. Ačiū. Pirmininkė. Sveikinu pono Sarvama pasiūlymus, bet norėčiau užduoti klausimą dėl ketvirtojo punkto, kuris kalba apie kaštus, žemės, bendros žemės ūkio politikos kontrolės kaštus. Norėčiau sužinoti, iš kur jisai gavo tuos skaičius ir ar tie skaičiai buvo pateikti tiesiogiai komisijos. Būtų labai gerai, jeigu panašios informacijos gautumėme ir apie kitas politikos sritis. Nes tai yra svarbu, juk tai rodo, kad turime būti veiksmingesni ir efektyviau vykdyti audito kontrolę. Galbūt komisija galėtų pateikti daugiau informacijos nes e, iš turimos informacijos, e, kai iš pirmo ramščio perkeliama į antrąjį ramstį, žalinimo, politiko, kaimo plėt, žalinimo politika, kaimo plėtros politika ir panašiai, taip pat regioninė plėtra. Tai yra labai svarbios politikos sritys ir bendrai svarbios sanglaudos prasme. Tačiau anksčiau visuomet būdavo sakoma, kad kuriama yra audito kontrolės sistema dėl tiesioginių išmokų. Ir tos kontrolės priemonės yra gan geros, jos yra automatiškai taikomos ir klaidų lygis yra nedidelis, tačiau dabar po tų esminių pokyčių parlamentas ir valstybės narės uh, E, prašo daugiau informacijos, ypač kai perinama dabar į antrąjį ramstį, čia yra ir geografinių klausimų. Aš prisimenu Žito rūmų vieną ataskaitą. Ir tiesiog norėčiau sužinoti, ar nėra kokių tai naujų detalių, naujos e, informacijos susijusios su tuo geografiniu pokyčiu. Ir norėčiau uh, paklausti, ar yra kokių tai skirtumų, kalbant apie klaidas, pavyzdžiui, klaidas, klaidų lygį bendroje žemės ūkio politikoje ir taip pat, pavyzdžiui, kiek klaidų pasitaiko kaimo plėtros sistemoje. Nes, aišku, ten klaidos gali būti kitokios arba jų tiesiog gali būti daugiau, taigi būtų labai įdomu tiesiog tokius palyginimus padaryti ir pažiūrėti, kaip yra vienoje ar kitoje politikos srityje ir bendrai kalbant apie naująjį požiūrį bendroje žemės ūkio politikoje. Matome, kad bent jau mano šalyje buvo išsakyta nemažai kritikos dėl to, kaip buvo viskas pakeista ir kaip buvo traktuojamas subsidiarumo aspektas. Taigi, Tiesiog man įdomu, ar ta nauja kontrolės sistema bus tinkamas sprendimas, ar priešinkai tai sukurs papildomų problemų ir ar naujoje reformoje yra tinkamai e, užtikrinamas susidarimo principas. Pane Holmaier. London. Kontrolės ir atitinkamų priemonių kontrolės gyvendinimas žemės ūkio srityje mums rūpi jau ne vienerius metus, aš norėčiau viską pažvelgti galbūt šiek tiek kitaip, nes e, mūsų ūkininkus labai nervina didėjančios biurokratinės apimtis, nes e, paprasčiausiai e, ūkininkai nebeturi kada nebeturi laiko dirbti, nes turi praleisti labai daug laiko pildydami įvairias biurokratinės formas, o, o mums irgi labiausiai rūpi tos formos, o nerūpi tai, kaip užtikrinti tinkamas gyvenimo ir išgyvenimo sąlygas žemės ūkija. Aš manau, kad bent jau tie dokumentai, kuriuos reikia užpildyti, turėtų būti mažų mažiausiai suprantami tiems, kurie juos pildo. Tuo tarpu dabar netgi ir tai nėra užtikrinta. Nes, pavyzdžiui, e, Bavarijoje dabar komisija norėtų Nepaisant to, kad gyvenant vieno projekto žemės ūkio srityje buvo pateiktos visos sąskaitos, užpildyti tinkamai visi dokumentai, buvo taip pat ir rezultatai pasiekti pakankamai geri, buvo nuspręsta staiga pakeisti tvarką paramos teikimo ir išmokų. Aš norėjau pasakyti, kad E, visos tos taisyklės ir reikalavimai, kurie yra nustatomi, turi būti tokie, kad juos būtų galima įvykdyti. O dabar, turint omenyje e, taip pat ir skirtingus teisės aktus, kurie galioja žemės ūkėje, tai ne vien tik BŽUP, teisės aktai, taip pat galioja ir vandens pagrindų direktyva, gerimo vandens direktyva, miško apsaugos, kitos aplinkosaugos direktyvos. Ir e, visi šie teisės aktai yra taikomi tame žemės plote, e, kurį dirba ūkininkai. Mes tuo tarpu tvirtiname visus šios įstatymus, norėdami išgelbėti pasaulį, tačiau tie, kurie privalo tuos įstatymus vykdyti ir gyvendinti vietoje, mūsų nesupranta, kam, jie nesupranta, kam reikalinga tokia įstatymų gausybė ir dabar mes e, vėlgi bandome tą biurokratinę naštą jiems padidinti. Žinoma, aš pasakau už tai, kad būtų vykdoma kontrolė ypač ten, kur yra aptinkamos klaidos, kad būtų nustatyti tinkami reikalavimai ir taisyklės, tačiau biurokratijos didinimas vien tik tai pačios biurokratijos labui, <clears throat> mano nuomonė, nėra tikslingas dalykas, nes kaip praktika rodo patvirtinus naujas taisyklės geresnių kontrolės rezultatų nebūtinai galima pasiekti, todėl aš manau, kad e, kartu su ponu Savarma turėtume kai kurias sritis iš naujo apsvarstyti ir kai kurios sudėtingus pasiūlymus, nes, kaip minėjau, galiausiai tie sudėtingi pasiūlymai ir taisyklės tikslų užsibrieštų pasiekti nepadeda. Pana Dejong, ačiū ponė pirmininkė. Pritariu tam, ką sakė ponė Holmeier. Biurokratija kartais sukuria chaosą. Ypatingai smulkiems ūkininkams tampa labai sudėtinga su, susidoroti su visais tais reikalavimais. Taigi aš visiškai pritariu tam, ką jis sakė ir gal, manau, kad labiau buvo galima tai atspindėti pranešime. Dėkoju pranešėjui, manau, kad jisai parengė puikų dokumentą ir galiu pritarti daugeliu dalykų ir tik tai gal porą pastabų išsakysiu. 17 punktas. Sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, būtent, kad labai sudėtinga apibrėžti, kas yra geriausių rezultatų rodančios, geras rezultatus rodančios sistemos. Aišku, sudėtinga nuomonėje apibrėžti, ką tai reiškia, bet galbūt komisija galėtų tai pakomentuoti. Mano manimu, tai galėtų būti kažkoks tai kontrolinis sąrašas, kurį turėtų komisija, veiksmingas kontrolinis sąrašas, apie atliktas kontrolės ir patikrinimus. Ir tokio sąrašo galime pare... pa, tokį sąrašą parengti, kai kontrolės, kontrolių pakanka ir taip pat, kai kontrolės priemonės yra veiksmingos. Tai yra irgi geriausių rezultatų duodančio, duodančio sistemos apibrėžimo dalis. Nes tie patikrinimai turi būti racionalūs kad būtų lengva juos atlikti. Ir galbūt aš pasiūlysiu pakeitimą, kur bus kalbama apie tą kontrolinį sąrašą arba tai, kad reikia daugiau informacijos tam, kad būtų įmanoma pritaikyti tai, apie ką kalba pranešėjas. Antra pasaba dėl 19 punkto. Toliau apibriežti primtiną klaidų lygį. Mes bendras diskusijas turėjome su komisija ir bandėme uh, užtikrinti daugiau lankstumo, kalbant apie klaidų lygį. Ir aš suprantu, kad kalba eina apie 59 straipsnio penktąją dalį. Bet ta prim, tas primtinas lygis negali būti per, per didelis. Pavyzdžiui, 3-4 procentų klaidų lygis laikomas vis dar primtinu. Taigi čia reikia šokių tai saugiklių tam, kad tas apibrėžimas nebūtų neracionalus, bet aš irgi čia pamastysiu, kaip būtų galima pasiūlyti pakeitimą. Ponas Balčytis. Ačiū gerbama pirmininkė. E, tikrai norėčiau irgi pažymėti, kad raportas arba pranešimas, kuris šiandien yra patiktas, yra labai svarbus, todėl kad apima labai plačią sritį ir kuri kainuoja kiekvienai valstybei labai didelius pinigus. Ir dabar nagrinėjant e, vieną ar kitą ataskaitą, mes susidurime su mm, viena ir ta pačia problema. Ir šiandieną diskusijose buvo paminėta biurokratija, taip pat buvo paminėta kontrolė, buvo paminėtas subsidarumo principas ir visi šitie trys dalykai, galbūt ir daugiau dalykų, jie vienas kitam prieštrauja. Jeigu mes norime efektyvų lėšų panaudojimo principo įdėgymą, Šitie tuos tarp tų trijų principų mes turime ieškoti balanso, kitaip sakant, tam tikro sutarimo. Ir aš tikiuosi, kad ir komisija šiandieną vėl sakys, kad ES valstybės neįgyvendino tam tikrų dalykų, labai didelis klaidų lygis vienoje, kitoje. Tačiau manau, kad mes vėl atgal turime perėti prie bendrojo principo, kad Europos komisija, kaip vykdančioji institucija ES, turi atsakyti tų keletos prieštaraujančių reikalavimų suderinamumo. Jeigu mes norime mažinti arba didinti, e, e, mažinti biurokratiją, tai mes turime susitarti, kas tai yra biurokratija. Nes reikalavimai naudojant ES pinigus ir ypač žemės ūkės rytyje, tai yra labai aiškus. Kuo mažesnė reikalavimai, tuo daugiau yra piknaudžiavimo faktų ir galbūt ir klaidų lygio. Praeitoje kadencijos, kadencijoje aš prisimenu, mes nagrinėjom vieną keistą atvejį, kada ne vieną, keletą atvejų, kada viena iš šalių apsodino šiaurinę dalį vynogynais ir iš to vynogės neaugo, bet eilė dešimtmečių gavo paramą. Todėl mes turime aiškiai suvokti, kad nu, mes turime pereiti šiek tiek prie kitos sistemos. Nes dabar, nagrinėjant bet kurią ES valstybę, už jų slypi visiškai kartais kita e, tų piniginių lėšų panaudojimo sistema. Ir mums suderinti šitame, e, e, šitoje, sakykime, komitete yra labai sunku. Todėl mano vienas iš pagrindinių tokių dalykų, aš manau, kad ir galbūt pranešėjas atkreips dėmesį, vis dėlto mes turime eiti prie sistemas, kada Europos komisija turi atsakyti už visas klaidas, kurios egzistuoja vienoje ir kitoje šalyje ir pateikti mums principus ir sistemą, kaip ateityje reikėtų suderinti tuos prieštaravimus tarp tų trijų dalykų. Subsidarumas, kontrolės būtinumas ir biurokratinio aparatų mažinimas. Ačiū. Kolegi Panjau, bitė. Mes Parnijau. Ačiū, ponė pirmininkė. Prašau, kad pavėlavau. Bet e, vienoje iš didžiųjų ES valstybių narių vyksta dabar streikas, tai veikia ir kitas ES valstybės narys, tai mano ir traukinys dėl to vėlavo. Dabar labai trumpai atsižvelgiant į pono Sarvama pristatytą pranešimą, aš esu socialdemokratų šešėlinis pranešėjas. Iki 2017 metų Prancūzija turės daugiau nei milijardą eurų paramos gražinti dėl to, kad per atitinkamą laikotarpį buvo daug sukčiavimo ir klaidų. 40 milijardų Prancūzijai buvo numatyta per tą laikotarpį pagal žūp politiką. Prancūzija viską sutikrino ir patikrino, kiek paramos buvo skirta ūkininkams, aišku, atitinkant tam tikras sąlygas tinkamumo sąlygas ir panašiai, pagrindiniai europinių priemonių, finansavimo priemonių naudos gavėjai nėra vien tik tai prancūzai. 15 metais apie 15 valstybių narių irgi turės e, Europos komisijos reikalavimo gražinti tas lėšas. Rumunija atitinkama suma, Italija 97 milijonus eurų, Belgija taip pat atitinkama suma turės gražinti, kaip priminė kolega Sarvama savo pranešime žemės ūkio politikos lėšų tvarkymas ir kontrolė dažnai dėl to e, atkreipia mūsų dėmesį ir audito rūmų, audito rūmai savo ataskaitose dėl klaidų ir sukčiavimo. Taigi, tikrai yra priežasčių sunerimti ir Europos komisija turi tikrai labai budriai e, reaguoti į situaciją ir vykdyti kur kas griežtesnę kontrolę visoje Europos Sąjungoje. Aš manau, kad na, Europos komisija turi viską padaryti, kad tos e, bendrosios žemės ūkio politikos kontrolės priemonės būtų ko galima efektyvesnės ir veiksmingesnės Tas buvo padaryta ir per žūp reformą, tačiau vis tiek ši politikos rytis yra perdėm kompleksiška ir biurokratiška ir dėl to atitinkamos e, institucijoms ir naudos gavėjams yra sudėtinga su tais sunkumais susidoroti. Aš manau, kad reikia sukurti politiką, kuri būtų pagrįsta aiškiais tikslais ir orientuotais rezultatais. E, neturi būti viskas suvesta tik tai į tam tikrų uh, rezultatų kontrolę, bet reikia vertinti bendrai veiklos rezultatus ir atitikti. Ir ponas Arvama mano, kad irgi valstybės narės ir komisija nebūtinai turi didinti kontrolės priemonės, bet pirmiausia turi užtikrinti, kad kontrolės priemonės būtų veiksmingos, kad jos būtų gilesnės, geriau dokumentuojamos, kad būtų galima sumažinti klaidų lygį, klaidų lygį, apie kurį e, kalba auditorumai ataskaitoje apie tiesioginės išmokas. 10 procentų 13 metais tai yra didžiulė suma ir taip pat mes turime paskatinti ir nacionalinius pareigūnus geriau koordinuoti, derinti veiksmus, e, atsižvelgiant į mokėjimo agentūras e, valstybėse narėse tam, kad būtų geriau tvarkomi tie, tvarkomos tos išmokos. Ir taip pat reikia numatyti galimybę suspenduoti tas mokėjimo agentūras, kurių veikla, kurių darbas nėra, netitinka tam tikrų reikalavimų arba nėra efektyvus. Taigi tiek aš norėjau pridurti, ponė pirmininkė, kaip šešėlinis pranešėjas. Merci beaucoup. Ačiū. Čia steikiamas ponui Miogeliai, Žemės ūkio generaliniam direktoratui, ponui Miogeliai. Ačiū. Mane pirmininkė. Norėčiau pradėti pasakydamas, kad mūsų vertinimu šis pranešimas yra labai įdomus, jame kreipimas dėmesys į tiek šiame komitete, tiek kitose komitetuose svarstamus svarbius klausimus. Vakar po pietų Žemės ūkio komitete buvo svarstomi su paprastinimo teisės aktų dalykai, dalyvaujant e, klausime įvairiems ekspertams ir šiandien šiame posėdėje taip pat tie klausimai buvo iškelti. Aš Žemės ūkio komitete kalbėdamas sakiau, kad būtų labai naudinga, jeigu diskusija tarp jūsų komiteto ir Žemės ūkio komiteto būtų intensyvesnė, nes jūs vertinate tos pačius dalykus e, šiek tiek iš e, vadovaudamas skirtingais požiūriais, tačiau e, tas bandymas jūsų požiūrius suderinti, kad užtikrinti pusiausvyrą, tvirtinant atitinkamus teisės aktus, tokią patirtį mes sukaupėme vykdydami <clears throat> paskutinę bežiūpę reformą ir taip pat bandome ją pasinaudoti, siekdami supaprastinti žemės ūkio srityje taikomus ir galiojančius teisės aktus, todėl džiaugiuosi, kad žemės ūkio komitetas e, renks e, savo nuomonę dėl šio pranešimo Galėčiau pakomentuoti įvairius skaičius, statistinius duomenis, tačiau manau, kad galėčiau tą padaryti e, dvišaliais pagrindais ir nevarginsiu jūsų šiais skaičiais, tik tai sureaguosiu į kai kurios, e, kai kurias mintis išsakytas diskusijos metu buvo paminėtos e, virštinės ribos nustatant kontrolės apimti žemės ūkio srityje Mes esame patvirtinę generalinėme direktorate, biudžeto generalinėme direktorate vienodus kriterijus susijusius su BŽUP administracinių sąnaudų vertinimu valstybėse narėse ir žinoma, mes e, apriepiame ne tik pačios kontrolės sąnaudas, tačiau taip pat ir administravimo kontrolės administravimo sąnaudas, tai yra apskaičiavome kiek kainuoja administruoti BŽP valstybėse narėse, kontroliuoti, tai e, šie kaštai sudaro maždaug 4 milijardus eurų, o tai reiškia, kad valstybės narės šiuo metu išleidžia 7 procentus bendro BŽP biudžeto administravimui ir e, kontroliai. Žinoma, šie e, pinigai neperkeliami iš BŽP e, biudžeto į administravimo biudžetą. Šis sąnaudas turi, kaštus turi sumokėti valstybės narės. Šiais metais mes atliksime dar išsamesnį vertinimą, analizuodami administravimo sąnaudas valstybėse narėse ir atskirose regionuose ir pateiksime kitų metų pradžioje tikslesnius skaičius susijusius su bežiaupė administravimo ir kontrolės sąnaudomis. Taip pat noriu priminti, kad po reformos bežiaupė iš esmės pasikeitė ir veikiausiai atitinkamos bežiaupė įgyvendinimo sąnaudos taip pat bus kitokios. Vienas auditas buvo paminėtas, šiems klausimams mes taip pat nuolat skiriame labai daug dėmesio. Audito rūmai taip pat pasisakė už tai, kad būtų atliekamas vienas bendras auditas ir jis didžiąją dalimi priklauso nuo pasitikėjimo tarpusavio atskirų auditavimo institucijų. Tai reiškia, kad tą bendrą auditą atlikti galima tik tuo atveju, jeigu audito rūmai pasitikė komisijos darbu, jeigu komisija pasitikė sertifikavimo institucijų darbu ir jeigu sertifikavimo institucijos pasitikė informaciją gaunamą iš nacionalinių mokėjimo agentūrų. O tai reiškia, kad e, siekiant sukurti tą bendro vieno audito grandinę reikia labai daug pastangų padėti ir laiko. Šiuo metu Mes su sertifikavimo institucijomis valstybėse narėse glaudžiai bendradarbiavome tam, kad pasiektume tokį lygį, kai nuomonės, kurias pateikia šios sertifikavimo institucijos dėl e, sąskaitų patikimumą, atlaikytų labai intensyvės patikras ir mes galėtume pasinaudoti jų pateikiamomis nuomonėmis atlikdami savo auditą. Galiu Jums pranešti, kad audito rūmai pradėjo naudotis komisijos auditorių išvadomis e, savo darbą atlikdamas, taigi pažanga yra daroma, tačiau tikrai dar užtruks keletą metų, kad sistema pagerėtų ir kad e, bendras vienas bendras auditas galėtų vykti. Norėčiau atkreipti dėmesį pranešimo 19 punktą, kuriame kalbama apie e, patikros atvejų sumažinimą valstybėse narėse. Ten, kur yra įmanoma, norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, šios nuostatos buvo įtrauktos į horizontalų reglamentą BŽUP reformos. Ten yra taisyklė, pagal kurią valstybei nariai leidžiama sumažinti kontrolės apimtis tuo atveju, jeigu kontroliuojama institucija e, demonstruoja gerus rezultatus, žinoma, reikia sustarti dėl to, ką tie geri rezultatai reiškia, e, sustarti dėl apibriešties ir O mes nustatėme, kad geri rezultatai reiškia, kad klaidų skaičius turi būti mažesnis nei 2 procentai ir tie 2 procentai yra laikoma ta tinkamo lėšų panaudojimo riba, kurią naudoja auditorumai ir taigi tas klaidų skaičius turėtų būti tikimai mažesnis arba neviršti 2 procentų, jeigu būtų 3, 4 ar daugiau, tuomet patikros būtų atliekamos e, intensyviau. Mes turime susitarti dėl to e, materialaus klaidų lygio ribos. O tai reiškia, kad jeigu klaidų skaičius, aptinkam klaidų skaičius sudarytų mažiau nei 2 procentus, 2 procentus tai galėtume sumažinti patikrų apimtis nuo 3 iki 4 procentų, tai leistų sutaupyti labai daug lėšų ir tokia sistema yra netaikoma žalinimui. Žalinimas yra nauja sistema ir mes nežinome, kokia bus padėtis. Su tokio pabudžio projektus įgyvenant valstybėse narėse ir e, todėl šios taisyklės taikymas rinkos politikos sudėtingams sistemoms taip pat nėra savaime suprantamas, nes ten sistemos yra pakankamai sudėtingos ir labai sudėtinga yra įvertinti ir nustatyti klaidų. Lygi toms specifinėms sistemos mes tą darome parengdami metinės veiklos ataskaitas ir jas tvirtinami, tačiau, kaip minėjau, šis klausimas yra pakankamai sudėtingas. Visiškai pritariu, kad e, būtina supaprastinus įspręstume labai daug problemų, tačiau tą supaprastinimą pasiekti ir užtikrinti yra sudėtinga. Mūsų biurokratinijos mažinimo darbo tvarkė yra pakankamai ambicinga ir e, čia reikia žengti labai daug konkrečių žingsnių per artimiausius mėnesius ir per artimiausius pusantrų e, metų pasitelkus gyvenimosius teisės aktus, kitas reikalingas priemonės, kaip buvo paminėta, kai kuriais atvejais reikės atlikti vidurio laikotarpio peržiūrą pagrindinių teisės aktų, tačiau mano komisijos nario vertinimu šie klausimai neturėtų būti nedelsant įtraukiami į darbo atvarkę, nes e, tokiu atveju nedelsant prasidėtų politinės diskusijos e, ir tai nieko bendro neturėtų su tuo biurokratijos mažinimu, procedūrų su paprastinimu, kontrolės priežiūros e, procesų su paprastinimu. Prasidėtų bendro pobūdžio politinės diskusijos. Jau minėjau kriterijus, būtinybė patvirtinti aiškius kriterijus susijusius su mm, pasiekiamų rezultatų įvertinimu ir šiuo metu pagrindinis kriterijus tai yra 2 procentų klaidų lygis tos valstybės, kurios mm, tvarkosi pakankamai gerai. Panaudodamas jas lėšus jose galima sumažinti kontrolės apimtis e, Buvo minėta taip pat ir prognozuojamas klaidų lygis finansiniam reglamente, jis yra minimas, tačiau komisija viena negali diskutuoti apie prognozuojamą klaidų lygį, reikia tą daryti glaudžiai bendradarbiaujant su jūsų komitetu ir su audito rūmais, nes e, būtina, kad visos institucijos pritartų tam uh, numatomam klaidų lygiui taikomam visoms schemoms tam, kad būtų galima iš valstybių narių tikėtis ir tam atitinkamų kontrolės priemonių, atitinkamai paskaičiuojant jų sąnaudas, tačiau artimiausių metų, manau, per artimiausius mėnesius trys institucijos turės dėl to sustarti tarpusavį. Dar vieną dalyką norėjau paminėti, jis susijęs su tuo, kad e, visos diskusijos dėl e, priežos ir kontrolės apimčių mažinimo, dėl procedūrų supaprastinimo yra susijusios taip pat ir su institucijų ambicijų mažinimu Dėl įvairių reglamentų gyvendinimo ankstesnis komisijos narys teigia, kad supaprastimas neturėtų būti savaiminis tikslas ir reikėtų e, jį vertinti arba jo siekti, taip pat ir atsižvelgiant į tai, kaip yra e, pasiekiami užsibriežti politiniai tikslai. <clears throat> Iškai pritariu pono e, Savarmos vertinimui Tad vienintelis būdas išeiti iš šios aklavitės tai yra užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą, siekiant e, būti pakankamai ambicingiams siekiant politinių tikslų, tačiau e, taip pat ir nepamirštant, kiek e, tų tikslų pasiekimas kainuoja. Ir pabaigai noriu pakomentuoti ponios Holmeier mintis ir pono Panjo mintis dėl finansinių korekcijų. Pritariu jūsų minčiai, kad e, kaimo plėtros srityje valstybėms narėms palikta labai daug lankstumo, nustatant atinkamas patikros sistemas ir kūriant programas, tačiau komisija privalo užtikrinti, kad net ir naudodamomis, naudodamosios Šiomis lankščiomis galimybėmis valstybės narės turi laikytis taisyklių. Ir čia galiu paminėti tam tikrus sprendimus susijusius su, su e, sąskaitų patikrinimu ir tam tikromis korekcijomis, kuomet lėšos buvo susigražintos. Per tą laiką patvirtinus naują kaimo plėtros programą ši problema buvo išspręsta, tačiau manau, kad kaip ir anksčiau, jeigu kils tam tikros finansinės grėsmės kaimo plėtros fondui, tai e, lėšos bus. Bus siekiama susigražinti lėšas pritaikius tam tikras e, finansinės korekcijas, kalbant apie žemės klipų identifikavimo sistemą, pavyzdžiui, tai mes privalome užtikrinti, kad tos sistemos būtų pakankamai e, gerai veikiančios, nuolat atnaujinamos ir kad būtų galima užtikrinti atitinkamą administracinę kontrolę. Tai yra pirmojo ramščio administravimo sistemos kertinis akmuo ir būtent dėl šios priežasties pirmąją ramstyje klaidų skaičius aptinkamas yra pakankamai mažas, tačiau bendrai vertinant noriu pasakyti, kad šis pranešimas iš tiesų yra vertas dėmesio, jame kreipimas dėmesys iš tiesų apie klausimus, kuriuos reikia aptarti per artimiausius mėnesius. Ačiū. Pirmininkė, pabaigai suteiksiu labai trumpai žodį pranešėjai, prašau. Um, yes, Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū visiems pasisakiusiems, netgi jų buvo daugiau nei tikėjus ir komisijos pasakymas buvo gan detalus, išsamus, apžvelgiant bendrai situaciją. Kadangi buvo išsakyta pastabų, aš trumpai norėčiau sureaguoti tai, ką sakė Monika Holmeier. Ji kalbėjo apie tai, kad reikia mums visiems daugiau dėmesio skirti tai naštai, su kuria susiduria naudos gavėjai. Ir man atrodo, kad ir komisija apie tai juk kalbėjo. Bet tą turime daryti kartu ir tai yra vienas iš svarbiausių dalykų man pačiam, nes aš manau, kad daug ko būtų galima pasiekti, jeigu šis komitetas ir agri komitetas surastų bendrus interesus, nes yra daug tokių bendrų interesų. Taip pat yra klausimų, kuriuos norime vertinti savaip. Tačiau visą dėmesį, visas pastangas turime nukreipti tam, kad atsirastų bendrų interesų ir juos identifikuoti turime ir dirbti kartu. Ir tada tikiuosi, kad būtų galima pasiekti rezultato. Aišku, tam e, prireiktų nemažai metų, bet tai būtų tikslas veikla pagrįsta kontrolė. To mes visi siekiame ir kaip buvo pasakyta. Čia galbūt ta dalis, kur labiausiai laukiu jūsų pakeitimų, būtent kaip bandysime apibriežti tą veiklą, veiklos rezultatus, ką tai reiškia Ir šiame visame chaose ta kontrolės sistema ir jos apibrėžimas yra labai svarbu ir sudėtinga. Taigi pakeitimų pateikimo terminas yra antroji diena Liepos 14 komitete. Tvirtinsime pranešimą, taigi dabar lauksiu jūsų pakeitimų. Taigi dėkoju. Ja, Vielen herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende. Labai ačiū, baigiame viešojo posėdžio dalį. Prašau išeiti iš salės visų tų, kurie nėra komiteto nariai. Ir frakcijų padėjėjai patarėjai gali likti salėje, visų kitų prašau išeiti.